darbo. Dabar tam tikrą informaciją norėčiau paskelbti. Atkreipkite dėmesį į, norėčiau paprašyti atkreipti dėmesį į ponios, ma, ponios Sahinek Manedžianį e, atvejį. Ji ir nebuvo nuteista mirčiai. Dabar aukščiausiasis teismas peržiūri e, jos atvejį. E, ši ponia taip pat buvo išplakta 99 rykščių smūgiais, todėl kad jos atvejį aptarė tarptautinė spauda. Mes kreipiamės į Irano valdžios institucijas, kad jie peržiūrėtų ponios Aštianį atvejį sąžiningai. Europos parlamentas yra prieš mirties bausmę, nepaisant nuo to, kokie yra kaltinimai asmeniui. Ačiū. Yra e, Liepos 8 protokolas parengtas. Jums jis